Prieš persim prie kito klausimų noriu pasakyti, kad mes gavome KR frakcijos pasiūlymą dėl paskirimų į tarp parlamentinės delegacijas. Ir tas ta prašymas bus pridėtas prie protokolo ir jei nieks nepateiks jokių pastabų,